Šengeno e, e, akį įgyvenimo vertinimo. 2009 metais, kovo mėnesį, pirmas pasiūlymas buvo pateiktas, tai jisai buvo pateiktas reaguojant į, remintis tiksliau, Hagos programą, kalbant apie Šengeno akį pasikeitimą ES e, struktūroje. Taip pat, be to, reikėjo geriau atsižvelgti į ES institucijų vaidmenis. Ir šitas pasiūlymas buvo pateiktas E, atsižvelgiant į tai, kad įvyko tam tikri pasikeitimai su jie su pirmoju ramščiu ir su trečiuoju ramščiu. Taigi e, buvo, e, buvo, mm, buvo pateiktas šitas pasiūlymas ir Europos parlamentas paprašė dėl to bendros sprendimo priimo procedūrą taikyti šiam. Tiksliau, tas per, mm, pasiūlymas buvo atmestas būtent tuo ir argumentuojant. Ir mm, Čekijos ir Švedijos pirmininka, pirmininkaujančios šalis mm, atsižvelgia į Lisabono sutartį, buvo palaukta, kol bus įsigalios Lisabono sutartis prieš e, pateikiant e, pataisytą e, pasiūlymą. Taigi, ramščių struktūra buvo panaikinta ir komisija mm, nurodė, kad 78 straipsnis atsiprašau, 74 straipsnis turėjo būti e, taikomas kaip teisinis pagrindas. Ir e, buvo atlikta pasiūlymo analizė, 2010 metais e, atli, komisija atlikė ir e, lakryčio 16 dieną buvo priimtas persvarsytas pasiūlymas, atsižvelgiant į, į naują Lisabono sutartį ir į valstybių narių pagėdavimus. Šio pasiūlymo pagrindinis e, Tikslas yra e, užtikrinti tai tinkamą mechanizmą. E, nuo šiandieno įsigaliojimo buvo nuolat siekiama e, pagerinti šitą mechanizmą. Ir iš tos naujosius pokyčius buvo atsižvelgta pasiūlyme. Bet to buvo, buvo taip pat įtvirtintas reikalavimas, kad valstybės narės turi pasitikėti vieną, vieną kitą, jeigu taikoma Šengeno uh, E, sistema. Tai mes norėjome e, sukurti taip pat paprastesnę sistemą, metinės e, programas, atsižvelgiant į rizikos vertinimo, sumažinti ekspertų skaičių ir jų apibrėžinčių kompetencijos rytis. Komisija taip pat, taip pat turėtų teikti, reikalauti tiksliau aiškesnių ataskaitų, aiškesnių pranešimų ir e, kontrolės mechanizmo. Taigi, tai yra tos mintys, kurias mes norime pasidalinti su Europos parlamentu. Taigi, aš norėčiau dabar aš pasigilinti į teisinio pagrindo klausimą. Aš jau minėjau, kad 2009 e, e, metais pasiūlymas buvo pagristas 66 e, sutarties straipsnio, o 74 straipsnis buvo vėlesnis teisinis pagrindas, todėl mes turime e, atidžiai panagrinėti šį klausimą. Galbūt 74 straipsnis yra pernelik ribotas. 74 straipsnėje kalbame apie bendradarbiavimą tarp komisijos ir valstybių narių. Tačiau e, į šį pasiūlymą taip pat įtraukiamos ir agentūros. Tai aš manau, kad jau žengtas truputį žingsnis toliau. Čia kalbama apie tinkamą akie gyveninimą ir pasiūlyme taip pat kalbama apie nepaskeltus e, tikrinimus. Ir e, sakoma, kad šitie nepaskelbti tikrinimai gali peržengti netgi administracinio bendradarbiavimo e, srities ribas. Ir čia būtent reikia pasikonsultuoti su Europos parlamentu šiais klausimais. Dabar, kalbant apie naują teisinį pagrindą, kilo klausimai, taigi ką mes sukursime. Mes kūrime tokį mechanizmą, kuris užtikrintų, kad aki būtų tinkamai įgyvenintas ir tai e, galėtume sukurti, taip galėtume sukurti sritį, kurie nebūtų vidaus sienų kontrolės. Mes turime įvertinti e, tinkamą palydinčiųjų priemonių įgyvendinimą, e, tai kad būtent ir būtų įgyvendinta šita erdvė be vidaus sienų. Taigi e, mes iš esmės e, e, nekeitėme pačios struktūros tų teisės aktų, kurie susijęs su Šengeno akimis, nekeitėme Šengeno sutarties ir konvencijos. Mes kalbėjome anksčiau apie 66 straipsnį, kad ten būtų netikrinami asmenys, nesvarbant kokią jų tautybę, kurie kerta vidaus Šengeno zonos sieną. Taigi čia bus taikoma bendroji, e, tai yra e, įprasta teisėkaros procedūra e, ir, ir nesižvelgiant būtent į, į asmenys kertančių sieną. Taigi ir čia buvo, turėjo būti bendro sprendimo taikymo procedūra. Vėliau buvo paimtas naujas, e, naujosios sutarties e, straipsnis. Jame e, kalbama apie teisingumo ir vidaus reikalų politikos įgyvendinimą. Taigi, kalbant apie Šengeno akį įgyvendinimą ir institucinę sąrangą, šitie mechanizmai turėtų būti sukurti, kad būtų Šengeno akį įgyvendinta Ir e, čia neturėtų būti tik tai apsiribojama komisijos bendradarbiavimo, nes e, tai, tai buvo anksčiau kalbama 70 straipsnėje. Nes e, jame straipsnėje buvo kalba, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai būtų tik tai informuojami, to neužtenka. Ir Lisabonos sutartyje su, buvo suteiktas naujas vaidmo Europos parlamentui kaip bent teisės aktų praktiškai kuriejai visą teisėm. Ir Todėl e, Europos parlamentas e, turi taip pat prisidėti prie šito mechanizmo, mechanizmo užtikrinančio e, šengeno akiai gyvenimo kūrimo. Tai yra, mm, kaip mes vadiname, kintamoji geometrija. Tai būtent siekiame panaikinti vidaus sienų kontrolę tai yra toks mechanizmas, kuris padėtų mm, valstybėms narėms įvertinti, įvertinti atliekamus veiksmus prieš panaikinant sienų kontrolę ir po panaikinimo. Taigi, e, mes e, mm, svarsime tokią galimybę, jeigu taryba pageidautų, mes panaudotume tą patį mechanizmą e, panaikinant vidaus, vidaus sienas, tačiau tik tai įsigaliojus reglamentui. Čia šiuo atveju mes išvelgiam į Bulgariją ir Rumuniją, kuris dar neįstojusios yra į Šengeno zoną ir e, joms yra dabar kitokios taisyklės. Bet o kitas dalykas yra taikomas skirtingos taisyklės Junktiniai karalystiai ir Airijai. Kitas dalykas, tai naujo mechanizmo yra mm, nauji elementai. Tai e, turėtų būti institucinė sąranga kitaip atspindėta šitame mechanizme. Uh, E, ir tai, kad, e, e, kad valstybės narės bendradarbiauja su komisija. Mes taip pat numatėme, kad valstybės narės visiškai įsitrauks į šį procesą, nes šis procesas, šis mechanizmo sukūrimas yra sukurtas su, su, toks, kad valstybės narės pasitikėtų viena kita. Ir tai yra komitologijos taip pat procedūra taikoma. Europos parlamentas bendro sprendimo procedūrą taikant turėtų, ga, turėtų gauti visą informaciją, teikti rekomendacijas, jeigu, jeigu uh, reikėtų kažką keisti, tai turėtų uh, būti e, teikiamas ir ataskaitos parlamentui, ir metinės ataskaitos parlamentui teikiamas. Uh, taigi, uh, šis mechanizmas susijęs su Šengeno akį ir su egzistuojančias mechanizmas, tai yra šaunamųjų ginklų direktyva. Ir, e, e, reikėtų e, patikrinti, ar čia nepersidengia kai kurių direktyvų reglamentų ir kitų tiesiog taikymo sritys. Be to, turėtų būti užtikrinta, kad bus įgyveninant šiandieno akį bus laikomasi pamatinių teisų laisvių. Taigi, taip pat numatoma E, kaip e, atliekami tikrinimai vietoje, taip pat klausimynai siunčiami, e, kas turi būti tyriama. Tai būtent ir šitie tikrinimai turėtų būti sudaryti iš paskelbtų ir nepaskelbtų tikrinimų. Būtent atsižvelgiant į Hagos programą iškeltus tikslus. Tai yra, tai yra daugiametis programos sukūrimas ir kiekviena valstybė narė turėtų būti patikrinta bent kartą per penkerius metus. Frontex, Frontexas teis rizikos analizę pasidalins e, savo informaciją, e, pavyzdžiui, tikrinant išorės e, sienas. Taip pat bus metinė programa sukurta šiuo tikslu. Metinė programą sudarys tikrinimai valstybėse, bet čia galima matyti ir kitokius ten vizitų, vizitus tikrinimo. Be to, reikėtų e, sukurti tam tikrą ekspertų grupę, tai e, turėtų paskirti valstybės narės e, ekspertus, kurie dalyvautų patikrinimuose vietose ir turėtų atitinkamą patirtį ir kompetenciją. O komisija taip pat turėtų suburti tos ekspertus, dalyvaujant ir ekspertams iš Frontexto ir valstybių narių, kad jie dalyvautų patikrinimuose vietose. Taip pat svarbus dalykas yra kad e, iki e, ekspertų skaičių sumažinimo, tai yra 8 turėtų dalyvauti paskelbtuose e, tikrinimuose, o 6 nepaskelbtuose tikrinimuose. O komisijos atstovai turėtų koordinuoti šios ekspertų grupės ir vadovauti joms. Taip pat turėtų būti e, suteikta galimybė vykdyti tokius nepaskeltus tikrinimus e, prie vidaus sienų. Čia jie sudaryta tik tai, e, tok, tokios grupės turėtų būti sudarytos tik iš komisijos atstovų, nes čia kalbama ne apie valstybės narės vidaus saugumą, bet siekiant užtikrinti Europos piliečiams laisvą judėjimą Šengeno erdvėje, nes būtent tai yra vienas svarbiausių ES pasiekimų. Ir e, mes gavome tam tikrų skundų, kad asmenys yra tikrinami prie vidaus sienų, todėl mes manome, kad čia reikėtų e, vykdyti nepaskeltus e, tikrinimus, ar iš tikrųjų laikomasi to laisvo judėjimo principų. Tai 13 tai straipsnė kalba apie vertinimo ataskaitas. Ataskaitas turėtų parengti ekspertai vietose, taigi komisijos ir valstybių narių atstovai. Šitie ataskaitos turėtų būti e, konfidencialios ir jos turėtų būti pateikiamos e, valstybėms narėms ir valstybė narė turėtų įvertinti šitas ataskaitas. Taip, taip pat e, rekomendacijos turėtų būti teikiamos ir Europos parlamentui ir valstybė narė turėtų pateikti veiksmų planą, kuriame būtų numatytas mm, laikas ir veiksmai, kurie turėtų būti gyvendinti siekiant pašalinti tam tikrus e, netikslumus ir netikimus. Ir, at, ir teikiamas, žinoma, ataskaitos, kuriuose atsispindi tai, ar valstybė narė įgyvendina visus reikalavimus. Komisija turėtų e, teikti ataskaitas tarybai ir Europos parlamentui būtent dėl šių problemų šalimo ir pasiekimų. Taigi, e, atkreipiamas dėmesys ir iki mm, komitologijos klausimą, e, kuris jau keliamas nuo 1999 metų, e, tačiau e, turėtų būti darytam, daroma nuoroma 229 straipsnį naujosios sutarties dėl ES veikimo. Kitas klausimas, tai komisija teikia rekomendacijas Europos parlamentui ir metinės ataskaitas Tai būtent dėl skaidrumo. Ir mm, šitas mechanizmas yra e, taikomas tik tai panaikinus e, vidaus sienų kontrolę. Tačiau yra suteikiama galimybė ir e, ištirti situaciją, įvertinti situaciją ir prieš panaikinant vidaus sienų kontrolę. Aš tikiuosi, kalbėjau trumpai. Ama. Dėkuoju poniai Mocamer. Dabar išklausysime pranešėjo pono Karlo Sokolio o paskui suteiksiu žodį kitiems norintiems pasisakyti. Prašom pranešėjau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad 2009 metų uh, lapkričio 19 dieną parlamentas uh, atmetė Europos komisijos iniciatyvą, kadangi įvertinimo modelis, kurį pasiūlė komisija, nebuvo pakankamai geras ir parlamentas neturėjo bendro sprendimo galios priimant pasiūlymą. Dabar komisija pateikė naują pasiūlymą, kuris yra pagrįstas kitu teisiniu pagrindu leidžiančių Europos parlamentui dalyvauti bendro sprendimo procedūroje. Norėčiau pasveikinti šį komisijos e, pasiūlymą ir poziciją naują. E, pone Malmstrom prisėmė šį įsipareigojimą ir jį įvykdė parlamento atžvilgiu. Komisijos atstovė e, išaiškino mums, kokia yra esmė vertinimo mechanizmo daug kas bus pagrista patikrinimais vietoje, klausimynais, apsilankimai vietoje gali būti paskelbti arba ne. Ir e, mintis yra, kad kartą per penkerius metus kiekviena valstybė narė bus patikrinta, taip pat numatytas e, tam tikras ryšys veiklos su Frontexu. Man atrodo, kad ES turi agentūrą su e, tam tikrais įgaliojimais, kalbu apie Frontexą ir iš tikrųjų labai gerai, kad e, mes kaip galima geriau pasinaudotume šios agentūros darbų naujoje vertinimo sistemoje. Tačiau yra kai kurių dalykų, kurie kelia man susirūpinimą. Pirmiausiai, komisija labai pabrėžia, kad reikia daryti skirtumą tarp vertinimo sistemos, kuri turi e, būti atlikta valstybėse jau priklausančiose Šengeno zonai ir šalise kandidatėse. Komisija pabrėžia šį skirtumą. Aš e, nežinau, ar reikia taikyti dviejopas priemonės tikriausiai reikia užtikrinti, kad būtų vienodai laikomasi taisyklių tiek kandidatėse šalyse, tiek ir šalyse, kurios jau priklauso eurozonai. Mes turime keltis tokius pat e, reikalavimus. 20 e, straipsnėje komisija numato galimybę tarybai taikyti kandidatė, šalims kandidatėms naują mechanizmą. O kodėl taip nebuvo numatyta nuo pačios pradžios? Jeigu taryba priims sprendimą, tai kodėl parlamentas nebus, negalės prisidėti prie šio sprendimo? Mes norėtume tokiu atveju bendro sprendimo procedūroje dalyvauti. Bet noriu pasveikinti e, Europos komisiją dėl nuostatų, pagal kurias Europos parlamentas galės naudotis informaciją. 13 straipsnis apie tai kalba. E, būtent sakoma, kad Europos parlamentą reikia informuoti apie tai, jeigu, pavyzdžiui, per patikrinimą vietoje išaiškė, kad yra grėsmės saugumui. Arba, pavyzdžiui, parlamentas e, gali susipažinti su rekomendacijomis, kurias e, pateiks komisija įvertinusi, atlikusi e, įvertinimą per patikrinimą. Dar noriu pasakyti, kad mes nesuprantame, kodėl taryba nenori mums perduoti ataskaitų dėl Rumunijos ir Bulgarijos. Tai yra numatyta tekstuose. Mes nesuprantame, kodėl taryba laikosi šios pozicijos. Aš pasakiau jums tai atvirai. Jau kalbėjau apie Frontexą, jam suteikiama ypač didelė svarba. Tai yra teigiamas dalykas mano nuomonė. Mes taip pat turėtume pagalvoti, kaip pasinaudoti Frontex patirtimi. Ir taip pat reikia galvoti, ar Frontexas turi pakankamai išteklių ir personalo atlikti vertinimo vizitams ir ar tai yra Frontexo vaidmuo. 12 straipsnis. Jame komisija numato patikros sistemą e, žmonių laisvo asmenų judėjimo srityje. Kitaip tariant, numatoma įvertinti, ar teisingai yra taikomos, taikomas 21 straipsnis. E, galima kelti klausimą, e, ar teisingoje vietoje yra numatytas šis reikalavimas. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, kodėl tokie vertinimai bus atliekami išskirtinai komisijos pareigūnų, nedalyvaujant e, valstybių narių ekspertams, kodėl tokius patikrinimus atliks tik tai komisijos pareigūnai. Vertinimo sistema yra tam tikri įsipareigojimai ir reikia, kad e, taip Europos institucijas, e, institucijos dalyvautų, bet taip pat reikia užtikrinti ir valstybių narių specialistų. Uh, dalyvavimą. Mes norime užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą, neužtikrinsime e, saugumo Šengeno zonoje, jeigu valstybės narės ir ES institucijos nepasitikės vienos kitomis. Būtent tą aš norėjau Jums e, pasakyti ir norėčiau, kad tai atsispindėtų mechanizme. Oi, pana Gaelio. Dėkuoju. O Dabar kalbės ponas Busutilis. Prašau. German, you, uh, uh, to... Dėkuoju ponė pirmininkė ir dėkuoju Karlosui už jo įžangą. Aš rengiu pranešimą dėl Frontex veiklos ir todėl aš manau, noriu, kad man būtų pateikti keli paaiškinimai dėl Frontexo darbo. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mes uh, šiuo metu peržiūrėjome dokumentą, kurio pagrindu buvo įsteigta agentūra. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kokį vaidmenį vaidins Frontex agentūra, vertinant, kaip yra gyvendinamas su Šengeno erdvė susiję teisės aktai. Jei aš supratau teisingai, Frontexo vaidmuo apsiribuoja ap, a, rizikos vertinimu, rizikos analize. Ir aš noriu sužinoti, ar komisija numato skirti Frontexui kokį nors kitą vaidmenį, pavyzdžiui, ar galėtų Frontexas atlikti pats tikrinimus. Nes e, jei tokių ketinimų yra, tuomet e, reikėtų tai įtraukti į šiuo metu peržiūrimą e, Frontexo reglamentą. Be to, kaip ir pasakė ponas Koelio, Tai reikštų, kad reikia skirti papildomų išteklių Frontex agentūrai, nes tik tuomet ši agentūra galės tinkamai vykdyti jai pavi, pa, galimai patikėtas tas funkcijas, kurios gali, galimai jai būti patikėtos, tikrinant, kaip valstybės narės gyvendina su šiandieno susijusius teisės aktus. Taigi aš norėčiau, kad man būtų paaiškinta, kaip Frontex ir toliau dalyvaus šioje veikloje. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Apreciez. Uh, Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad komisija pateikė šį pasiūlymą. Ir uh, džiaugiuosi pirmiausia dėl to, kad aš manau, kad mums reikia, reikia iš tikrųjų vertinti, kaip yra gyvendinami šiandieno akį visose šalise, ypatingai tose, kurios neseniai prisijungė prie ES. Dėkuoju mūsų pranešėjai, ponui Koelio. Mes jau visi pripratome prie to, kad ponas Koelio kalba visuomet labai aiškiai. Būtent todėl šiame komitete mes jūs dažnai ir vadiname ponų šiandien. Na, manau, kad mes galėtume pasakyti, kad yra taikomi dvigubi standartai, tikrinant ir prižiūrint, kaip yra gyvendinami Šengeno teisės aktai. Dvigubai standartai yra, yra taikomi tuomet, kai vertinamos yra valstybės narės, jau pustosios į ES ir to, tos, kurios yra prisijungusios prie Šengeno erdvės ir tos, kurios dar ketina prie jos prisijungti. Ir visos šalis gali susi, e, susidurti su problemomis augant vidinės ir išorinės Europos Sąjungos sienas. Ir Rumunija, pavyzdžiui, yra viena iš tų šalių, kuri norėtų prisijungti prie šengeno erdvės ir yra pasirengusi tingamai saugoti Europos Sąjungos sienas, tačiau kažkodėl jai neleidžiama yra pri, įstoti į šengeno erdvę. Ir todėl aš norėčiau paklausti komisijos atstovo, ar jums netrodo, kad uh, reglamento projektas, kuris buvo patobulintas, dar labiau įtvirtins dabartinę dvigubų standartų praktiką, kai yra skirtingai traktuojamos šiandieno erdvės narės ir į ją ketinančios įstoti valstybės. Nes dėl dabartinės praktikos tikrai yra diskriminuojamos tokios šalis kaip Rumunija. Dėkuoju. Um, yes, I... Sara Latford, ačiū pirmininkė. Aš taip pat manau, kad ponas. Uh, Koelio puikiai tvarkosi ir tikrai pateisina jam priskirtą pono Šengeno e, e, reputaciją ir mes galime e, pasitikėti jo sprendimais. Taigi aš nedaug ką turiu pasakyti. Aš pritariu tam, ką jis sakė. Tačiau man nelabai aišku, ar iš tikrųjų reikia skirti patikrinimus į tuos, kurie atlieka, atliekami prieš šalį stojant į šengeno erdvę ir uh, tuos patikrinimus, kurie atliekami jau ją įstojus į šią erdvę. Nes ar tai reikštų, kad mes negalime tinkamai vertinti šalies kandidatės padėties? ir galimų sunkumų gyvendinant šiandieno teisės aktus. Tai, kad parlamentas dalyvauja atliekant patikrinimus jau stojusiuose šalyse, yra visiems žinoma. Tačiau mes negalime susipažinti su šalių kandidačių vertinimo dokumentais. Ir mes jau kalbėjome kai, e, apie tas problemas, su kuriomis susidurime, kai ne, mums nepatikimos yra dokumentai, kaip, kaip pavyzdžiui, ir ponas Veinrait mums negalėjo pasakyti, kiek SWIFT duomenų yra perdudama. Taigi, jeigu mes neturime dokumento, negalime tinkamai atlikti savo darbo. Kaip mes galėsime patikrinti, kad e, viskam yra tinkamai pasiruošta. Taigi aš manau, kad mes mažų mažiausiai turėtume e, turėti teisę susipažinti su stojančios, šengino erdvės stojančios šalies vertinimo dokumentais. Antras dalykas. Man taip pat yra neaišku. Vertinimų, tikrinimų apimtis komisijos atstovas panas Fišeris kalbėjo apie pagrindinės teisės, taip pat buvo paminėta ir duomenų apsauga. Jūs minėjote, ponė, kad apie tai yra kalbama dokumente, bet aš to kol kas neradau. Gal neįtin įdėmiai jį perskaičiau. Kai tik valstybės prisijungia prie šiandieno erdvės, susidurime su vienu sunkumu tai yra tai, kad e, tikrinimai tampa labai e, techninio pobūdžio. Tačiau mums dažnai reikia įvertinti kur kas platesnius dalykus, pavyzdžiui, patruliavimo kokybę, korupcijos lygį. Tai ar tinkamai yra laikomasi duomenų apsaugos taisyklių, Reikia taip pat patikrinti, ar rimti nusikaltėliai negali, negali patekti į šalį. Taigi, šiandieno teisės aktų vertinimas turėtų būti kur kas platesnis, nei jis yra dabar. Ir man nelabai yra aišku, ar ketinama iš tikrųjų būtent taip vertinti šios tai, patikrinimus. Ir dar vienas dalykas, aš atstovauju Junktinė karalystė, tačiau tikrai neatstovauju Junktinės karalystės vyriausybei. Ir kalbu apie tai dėl to, kad Junktinė karalystė turi galimybę susipažinti su kai kuriais duomenimis, pavyzdžiui, su patruliavimo duomenimis, kurie yra laikomi šiandien informacinėje sistemoje. Ir todėl aš norėčiau paklausti, ar Jungtinė karalystė neturėtų dalyvauti atliekant šios e, vertinimus nes nelabai įsivaizduoju, kaip iš šio proceso galima būtų visiškai išmesti Junktinės karalystės vyriausybės e, norą prisidėti prie e, vertinimų. Aš suprantu, kad e, labai dažnai man dirbti nėra lengva, kadangi aš domiuosi Šengeno erdvė, tačiau Junktinė karalystė nėra Šengeno erdvės narė. Uh, Ir man būtų įdomu sužinoti, kaip gali būti taip, kad Junktinė karalystė leidžiama yra gauti uh, e, patrulia... policijos duomenys iš SIS sistemos, tačiau teigiama, jog Junktinė karalystė negali dalyvauti atliekant uh, tikrinimus ar tinkamai yra gyvendinami su šingenu susiję teisės aktai. Dėkuoju, ponia Ždanoka. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai, ponui Koelio, už jo darbą. Jis pradėjo dirbti dar 2009 metais. Ir manau, kad e, toks platus požiūris į šį klausimą yra labai geras dalykas. Mano pagrindinis klausimas komisijai būtų toks. Jis yra susijęs su duomenų apsauga ir su pagrindinėmis teisėmis. Ar pagrindinės teisės bus iš tikrųjų įtrauktos į e, naują vertinimo mechanizmą? Mes manome, kad ponas Koelio visiškai teisingai kalbėjo apie tai, kad dažnai Šengeno valstybės narės vertinamos visiškai kitaip nei šalis kandidatės. pasikeitė mūsų šešėliniai pranešėjai ir jau ko gero nebeturėsiu, nebeturėsiu pakankamai laiko tam, kad susipažinčiau su Bulgarijos ir Rumunijos pažangos vertinimo dokumentais, bet nebijoju, kad kiti komiteto nariai juos išnagrinėjo tikrai įsamei. Pone Ernst. Ernst. <laughs> ja, um, Mr. Kailio, nehmen Sie auf. Taigi, pane Kailio, iš tikrųjų norėtume pareikšti ir mūsų frakcijos vardu komplimentus. Iš esmės e, labai gerai kalbėti apie daiktus taip, e, kokie jie iš tikrųjų yra. Tikrai realiai įvardinti situaciją. Bulgarija ir Rumunija iš tiesų e, yra tiksliau nesiskiria nuo kitų valstybių narių. Tai turi atsispindėti ir dokumentuose. Jos turi įstoti į Šengeno erdvę Ir manau, mm, kad yra pakankamai sudėtinga. Tinkamai įvertinti, pavyzdžiui, visą situacijos rimtumą, nes, pavyzdžiui, Bulgarija ir Rumunija nuolat klausinėja, tai koks čia žaidimas žaidžiamas iš tiesų, kodėl mes nepriimamas į Šengeno zoną. Nes uh, Vokietijoje, pavyzdžiui, spaudoje šita tema ir, irgi kartais yra aptarėme, tačiau labai mažai, nes iš tiesų e, visą tai priima, e, sprendimus visus priima taryba, o mes tik tai jos, jiems pritarėme. Ir man susidaro toks įspūdis, kad Europos parlamentas atsidūrė dabar sudėtingoje situacijoje. Nors mes e, dabar turime patiktus dokumentus, tačiau jie patikti vėlokai ir visa diskusija jau Europos spaudoje jau buvo išvystyta Mes e, iš esmės nelabai sekėme tos diskusijos ir manau, kad e, čia truputėlį negerai, kad mes e, kaip Europos parlamento atstovai nelabai spėjame paskui įvairias diskusijas. Man atrodo, kad Europos parlamentas turėtų įsitraukti į visus šios įvykius, į diskusijas, tačiau nuo pat pradžių. Šiuo atveju to nebuvo. Todėl aš manau, tiksliau aš norėčiau sužinoti iš jūsų, kaip nuo pat e, pradžių turėtų būti tas įtraukimas į Šengeno zoną vykdomas. Kitas dalykas tas vertinimas, tas e, nepaskelbtas tikrinimas ir e, paskelbtas tikrinimas. Kasgi, kasgi atlieka šitą tikrinimą, kas atsitiks po to, jeigu, pavyzdžiui, bus neigiama informacija surinkta, jeigu bus neigiami rezultatai tikrinimo, jeigu yra problemų. Ką tai reiškia toms valstybėms narėms, kurios yra tikrinamos? Kaipgi vyksta šis procesas? pagal kokią tvarką. Mes turime iš esmės pasvarstyti šio klausimo, nes šiandieno mm, esminės minties mes negalime atsisakyti, kad būtent, kad e, būtų panaikinta vidaus kontrolė. Ir šitie mm, e, tyrimai, iš tikrųjų, kaip e, paskelbti ar nepaskelbti, man jie migloti. Čia migloti bent jau prašyti jūsų pasiūlyme. O kalbant apie Bulgariją ir Rumuniją, Aš netgi skaičiau e, spaudoje, kad Vengrija pirmininkaujanti mano, kad e, iš tiesų e, Bulgariją galima įtraukti, pavyzdžiui, sakykime, ne iki galo į Šengeno zoną. Aš manau, kad šį klausimą mes turėtume atidžiau apsvarstyti ir išreiškti aiškę savo poziciją kaip Europos parlamento atstovai. Mes turime vis dėlto atstovauti Bulgarijos ir Rumunijos žmonėms. Ačiū, panė Flotr. Flotr? A, ah, veržet, veržet. Sorry, veržet. Pone veržet, atsiprašau, sako pirmininkas. Ne. Nenorėjau sukelti jums nepatogumų, jūs mūsų painiojote su kolege, bet dažnai mūsų nuomonė sutampa. Taigi nieko tokio blogo. Noriu konkretų klausimą Jums pateikti, kad geriau suprasčiau viską. Matome, kad dabar e, svars, vienas iš klausimų, viena iš problemų yra Romų laisvo judėjimo klausimas. Ir e, Rumunija bei Vengrija dvi valstybės, su kuriomis tai labiausiai susijusios. Noriu paklausti, kaip konkrečiai ketina komisija spręsti e, šią problemą. E, kad mes visi kartu galėtume eiti į priekį, e, taikant taisyklės, nes man ne viskas e, šioje srityje yra e, aišku. Ir dar noriu paklausti, kaip bus su ponios Reding ataskaita. Dabar grįžtame atgal prie komisijos. Uh, ir išgirsime mūsų pranešėją paskutinį žodį. Pane Moshammer. Ačiū. dabar dėl šito dvigubų standartų taikymo. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad iš esmės ne Šengeno aki tai yra taikoma, kur, e, kur yra skirtinga e, įvairioms valstybės narėms. Čia tiesiog kalbame apie skirtingus mechanizmus, kaip uh, kurie yra taikomi toms valstybėms ir apie vertinimus, kurie yra skirtingi. Ir dabar pagal dabartinius įgaliojimus, ar iš esmės e, vidaus e, sienų kontrolė bus panaikinta ar ne. Ir čia e, kalbama ir apie rekomendacijos, kurias turi gyventi ir valstybės narės. Antra dalis yra jau kalbam apie valstybės, kurios yra šiandienos ir apie vertinimo mechanizmus, kurie turėtų būti gyveninti ir atitinkamus e, mm, reikalavimus, kuriems reikia atitikti. Mm, ir e, kalbant apie Bulgariją ir Rumuniją, jos nėra už Šengeno zonos narės, tačiau e, čia tarybos jau yra susprendimas, ar bus jiems taikoma Šengeno akį. Kalbant dabar apie šitas vertinimus, tai turi būti vykdomi tikrinimai prie išorės sienų. Tačiau Frontex e, kolegos e, jau e, gali vykdyti tuos, tuos tikrinimus ir komisija turi pakviesti juos iš esmės vykdyti tokius tyrimus. Dabar dėl vidaus sienų. Čia jau numatyti yra komisijos ekspertai ir e, argumentuota buvo taip, kad tai yra paplydimosios priemonės, kalbant apie e, policijos e, bendravimą vizų klausimas, išorės sienų apsaugą. Ir čia iš esmės turi būti užtikrintas abipusio pasitikėjimo principas, kad valstybės narės pasitikėtų viena kita. Ir kad uh, E, vidaus e, šieno kontrolės nebūtų per daug ir būtų e, atsižvelgta į visas galimas rizikas, kad nebūtų mm, sudaroma per didelė našta valstybė narių ekspertams. Pats vertinimas yra ne tik tai techninis vertinimas, tai iš esmės yra kokybinis vertinimas. Jis atsispindi uh, pasiūlymo 13 e, straipsnio antroje dalyje. Čia kalbama apie, apie kokybinę administracin, kokybinius administracinius ir kitus aspektus. Tai būtent kaip šiandienokį e, taikomas ne tik tai techninių požiūrių, bet ir kiekybinių, kokybinių požiūrių. Kalbant apie e, pamatinių teisų laikymasi, tačiau čia yra yra kalba čia apie jį 11 straipsnėje. Komisija pasirinko te, tokį teisinį pagrindą e, ir mes dar, žinoma, galėsime padiskutuoti dėl šito teisinio pagrindo tinkamumo. Aš manau, kad e, galėjau atsakyti visus konkrečius klausimus. Ačiū. Thank you, Madam Hoshammer. Now we're going to hear from our rapporteur, Mr. Dėkuoju, dabar pranešėjas ponas Kolio. Labai ačiū pirminkė keletas pastebėjimų. Pirmiausia, suprantu teisinės priežastis, bet negaliu suprasti, kaip visa sistema veiks, jeigu bus taikomi skirtingi standartai. Kalbėkime aiškiai. Jeigu bus taikomi skirtingi standartai dabartinėms šalims narėms ir kandidatėms, tai tie skirtumai reiškia, kad kažkokie standartai bus žemesni. Jeigu taip, tai ar mes galėsime priimti kandidatę į Šengeno zoną? Pavyzdžiui, atlikdami antrą patikrinimą suvoksime, kad ta kandidatė nevykdo reikalavimų ir reikės e, taikyti sankcijas. Tai nedaro, net, ne, neturi jokios prasmės. Reikia taip pat užtikrinti teisingumo jausmą kandidatėms. Nes mes tarsi joms esame griežtes, griežtesni negu dabartiniams Šengeno zonos narėms. Taigi nėra jokios prasmės taikyti dvigubus standartus ir turėtume šią problemą spręsti labai rimtai ir apie tai kalbėti reglamente. Parlamento galimybė naudotis, susipažinti su dokumentais yra skirtinga numatoma šiais abiems, abie, abiejais atvejais ir dėl to reikia irgi pasižiūrėti į tai. Mes uh, kalbame apie Šengeno zoną, vertinimą jos keletas kolegų minėjo ataskaitas apie Rumuniją ir Bulgariją. Kita ketvirtadienį apie tai kalbėsime, ketvirtadienį po pietų, tačiau turiu kolegoms pasakyti, kad mes nesame gavę jokių oficialių dokumentų iš tarybos dėl Rumunijos ir Bulgarijos. Dar pakartosiu, mes negavome jokių dokumentų jokių dokumentų. Per paskutinį posėdį aš pasidžiaugiau pono kapitanį iniciatyvą. Jis gavo neformaliai tam tikrų dokumentų ir pateikė visiems nariams, bet aš pasakiau komiteto nariams, kad tie dokumentai nėra oficialūs, tai buvo tik projektai kai kurie jau praeitą ketvirtadienį buvo tarybos pakeisti ir taip pat šio val komiteto pakeisti, Šengeno zonos vertinimo komiteto pakeisti. Taigi mes negalime būti tikri, kad tie dokumentai yra oficialūs, kai kas gali paprasčiausiai pakeisti pastraipą ar išvadą. Tik tai tarybos pateikti dokumentai yra oficialūs ir su jais mes galime tik dirbti. Ponas kapitani labai gerai pasielgė, pateikdamas tuos dokumentus neoficialius visiems, bet kai kurie jau iš jų yra pakeisti, pataisyti. Ketvirtadienį Šengeno e, zonos vertimo komitete. Taigi, nepainiokime faktų. Doku, mums tie dokumentai suteikia tam tikros informacijos apie uh, esančią padėtį, bet tai nėra oficialūs dokumentai. Oficialių jokių dokumentų parlamentas nėra gavęs. Aš su šešėlinės pranešėjais sutariau praeitą savaitę, kad, ketvirt, kad mes negalime taikyti sparčios sprendimų prieimimo procedūros, apie tai kalbėsime kitą savaitę. Būtent dėl to, kad negavome jokių oficialių dokumentų. Jūs išklausėte komisijos atstovės pono Koelio. Uh, minčių apie tai, kad reikia kuo greičiau atsižvelgti į pateiktą prašymą viso mūsų komiteto. Mes prašėme tarybos, kad būtų pateikti mums visi reikalingi dokumentai, kad galėtume priimti sprendimą dėl Šengeno akitaikymo Rumunijai ir Bulgarijai. Norėčiau tarybos paprašyti prašyti, jeigu yra pirmininkaujančios šalies atstovų, galbūt jie sureaguotų į šį mūsų primiktinį prašymą, ne? Laukime, kad pirmininkaujantis šalis ir taryba sureaguos teigiamai į mūsų prašymą, nes mes jį pateikėme kiekvieną kartą, kai diskutuojame Šengeno reikalus. Ir šiandieną taip pat buvo neišimtis. Dabar kitas klausimas. Bendra diskusija. dėl 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 punktų, jeigu neklystu. E, visi šie punktai susijęs su 2009 e, metų biudžeto vykdymo patvirtinimu. Kalbame apie bendrą ES biudžetą, trečią skirsnį komisiją. Mūsų kolega Saimas Gusutilas yra pranešėjęs dėl visų šių punktų. Jis yra parengęs nuomonių projektus dėl 2009 metų e, biudžeto vykdymo patvirtinimo komisijos biudžeto. E, dar e, reikia kalbėti ir apie penkias agentūras, kurios patenka į mūsų kompetencijos sritį ir apie jų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Pakviesiu dabar pranešėją, o paskui gal kas norės iš narių dalyvauti diskusijoje. Dėkuoju, panė pirmininkė, dėkuoju Jums už e, sutiktą man žodį ir aš stengsiuosi kalbėti kuo skubiau, kadangi laiko turime iš tikrųjų mažai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, džiaugiuosi, jog Veronik Metie, mūsų pranešėja dėl 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo da, ir kuri dirba biudžeto kontrolės komitete, yra atvykusi į šį posėdį ir tikiuosi, kad ją sudomins taip, apie ką aš kalbėsiu. Kolegos tikriausiai prisimena, jog pirmą kartą nuomonėmis pasikeitėme dėl šių šešių pranešimų sausio pradžioje ir tuomet mūsų posėdėje dalyvavo komisijos atstovai bei penkių agentūrų, apie kurią šiandien kalbėsime, atstovai. Savo nuomonės aš tengiuosi pagrysti e, tų susitikimų išvadomis bei e, taip pat stengiuosi išvelgti į e, agentūrų ir komisijos patiktus atsakymus į mano klausimus. Taigi, pirmiausia, pirmoja, pirmasis pranešimas - komisija. Ta biudžeto dalis e, tai yra trečiasis biudžeto skirsnis, kuris yra priskirtas mūsų kompetencijai. Ir uh, mes galime tik tai pasidžiaugti, kad buvo padaryta tikrai nemažai pažangos įgyvendinant asignavimus teisingumo vidaus reikalų ir saugumo srityje. Galime taip pat pastebėti, kad mokėjimų atšaukimo lygis buvo gana aukštas, jis buvo sudarė beveik 9 procentus. Bet to galima pasi... Bet galima pasidžiaugti to, kad įgyveninant migrantų srauta, srautų kontrolės skirtas programas sekėsi labai gerai, tačiau buvo kai kurių kitų problemų susijusių su programomis skirto, skirtomis e, piliečių teisėms apsaugoti. Mes taip pat išnagrinėjome uh, asignavimų vykdymo ataskaitas. Mes norėtume susipažinti su šiomis ataskaitomis. Komisija žadėjo pateikti mums šios dokumentus iki metų pabaigos, tačiau mes iki šiol jų negavome. O šie dokumentai yra mums reikalingi, ypač jeigu mes norime rimtai pasiruošti biudžeto peržiūros diskusijoms, kurios vyks šiek tiek vėliau šiais metais. Toliau, pagrindinių teisų agentūra. Na, pagrindinis dalykas yra tai, kad aš siūlau išreikšti susirūpinimą, apgailestavimą dėl to, ka, kaip pagrindinė teisų agentūra skyrė kaip ši agentūra pasirašė sutartis Toliau aš siūlau taip pat peržiūrėti vidaus e, išlaidų e, reglamentą. E, aš turiu galvoje tai, kas vyksta Europos narkotikų narkomanijos stebėsinos centre. Toliau, Eurojustas. Mes taip pat norėtume pažymėti, kad dar 24 procentai visų turimų darbo vietų pareigybių nėra e, užimtos ir e, kad kai kurie pareigūnai buvo pasamdyti pagal ne visai teisėtas e, darbo sutartis ir šie darbu, darbuotojai tebe dirba. Ir todėl aš manau, kad mes turime reikalauti, kad Eurojustas ištaisytų šias klaidas. Toliau, pranešimas dėl Frontex agentūros. Aš siūlau pažymėti, jog perkeltųjų uh, lėšų ir, uh, ir uh, atšauktų mokėjimų skaičius 2009 metais buvo labai didelis. Nors mes žinome, kad dėl sustiprinto biudžeto vykdymo stebėjimo situacija 2010 metais pagerėjo. Ir paskutinis dalyk, dalykas, svarbiausias mano galva, paskutinis pranešimas, kuris mano galva yra e, svarbiausias mūsų komitetui, tai yra Europos policijos koledžas Aš siūlau pažymėti, kad kai kur e, vykdant viešųjų pirkimų procedūras buvo padaryti, e, padaryti, padaryti pažeidimai ir kad 2009 e, metais vyko pirkimai nepasirašius sutarties. Peržiūrėtas koledžo finansinis reglamentas niekuomet nebuvo patiktas mūsų e, komitetus, niekuomet neįsigaliojo. Ir dėl to kai kurie ekspertai e, buvo pasamdyti neteisėtai, nesilaikant e, nustatytų normų. Ir taip pat verta pažymėti, kad nėra ištirta, ne, nė, ne, nėra atliktas tyrimas dėl to, kiek tokių neteisėtų pirkimų buvo įvykdyta ir kiek darbuotojų buvo pasamdyta nesilaikant taisyklių. Ir aš manau, kad mes turime reikalauti, kad Europos policijos koledžas ištaisytų visas šias klaidas, nedelsdamas. Be to, aš siūlau pasakyti, kad yra visiškai neleistina, kad kai kurie signavimai buvo naudojami asmeninėms e, išlaidoms padengti, o tai yra visiškai nepriimtina. Naujojo koledžo vadovybė pripažino, jog praeitėje buvo padaryta klaidų ir nuomonė taip pat e, reikėtų pažymėti, jog naujieji koledžo vadovai stengiasi ištaisyti padėtį ir kad mes tikimės, kad situacija 2000, įgyveninant 2010 m. biudžetą bus geresnė. Ir baigdamas, ponė pirminkė, noriu pasakyti, kad mūsų komitetas turėtų pranešti biudžeto kontrolės komitetui, kad dėl didelio skaičiaus pažeidimų ir klaidų įgyvendinant 2009 metų SEPOL biudžetą, mes nemanome, jog negalima patvirtinti SEPOL 2009 metų biudžeto įvyk, įvykdymą. Tai tiek. Dėkoju kolegoms ir dėkoju taip pat e, sekretariato darbuotojams už jų pagalbą. Aš tikiuosi, kad ponas, ponė Karlos ir toliau, ir toliau su manim bendradarbiaus ir lauksiu kolegų pastabų. Busutil, the... Dėkuoju Jums už Jūsų darbą ir dabar žodį suteikiu komisijos atstovams. Jūs esate šioje salėje, taip? Prašau, žodis Jums. The statement, the commission, yes, please. Bonjour. Uh... E, e, Aš esu Stefani Karion iš Teisingumo ir vidaus reikalų generalinio direktorato. Daug negaliu papildomai pasakyti, e, papildant pranešėjo žodžius. Komisija gali paprasčiausiai tik tai pasakyti, kad yra dėkinga pranešėjui už gana pozityvę nuomonę išreikštą pranešime. Mūs, e, su, mes sutinkame su tuo, kad 2009 metais gerėjo finansų valdymas, biudžeto įgyvendinimas ir norime pasakyti, kad, pastab, kad pastabos bus e, priimtos domen, rengiant finansinę perspektyvą, ypač e, pastabas dėl būtinybės supaprastinti programų gyventinimo taisyklės. Mes jau apie tai galvojame dabar ir atsižvelgsime ateityje į pasiūlymus. Taip pat norime pasakyti, kad mes e, e, atsižvelgsime į pranešimo kitas išvadas ir kad stengsime kaip galima greičiau jas įgyvendinti. Uh, Komisija negali pateikti detalių jums duomenų apie visus minėtus atvejus. Norėčiau pasakyti, kad dėl keturių agentūrių Frontex e, kovos su narkotikų vartojimu ir Eurojustu e, mūsų nuomonė e, biudžeto vykdymas atspindi gana neblogą padėtį, apie tai kalbėjo ir e, audito rūmų ataskaitoje apie tai kalbama ir komisija taip pat mano, kad visos priemonės, kurios jau yra pritaikytos ir bus pritaikytos ateityje, leis išvengti tolesnių problemų e, ir pagerinti padėtį finansų valdymo srityje. Mes tikimės, kad iš tikrųjų sprendimas bus priimtas pagerinti galutinai padėtį kaip galima greičiau. Dėkuoju. O dabar išklausysime narių. Ponas Alvaro pirmasis. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Nes aš a, a, mūsų frakcijos vardu sėkiau pono Bušitilo pranešimą. Iš tikrųjų nėra jokio punkto, dėl kurio mes a, negalėtume sutikti, sutikti su pono Bušutiliu. Mes tiesiog pritarėme pono Bušutilio pranešimu ir toms priemonėms, kurios turi būti taikomas ištaisint problemas. O dėl Sepolo aš tikrųjų manau, kad tie klausimai, kurie dar neišsiaiškinti, turėtų būti dar aptarti su biudžeto kontrolės komitetu, bet ir biudžeto komitete jie turėtų būti jie aptarimi, kur aš esu irgi narys. Aš manau, kad turėtų būti pabrėžtas šitas tarpusavio puikus bendradarbiavimas su biudžeto kontrolės komitetu, kalbant apie šitą biudžeto įvykdymo patvirtinimą. E, ir e, čia būtent kalbant apie 2012 metų biudžetą, e, apie trečiąjį skirsnį, aš manau, kad mes ateityje galėsime išmoks, daug išmokti iš šių dabartinių procedūrų, dabartinių aptarimų, kas sukūrė problemas, kaip jas išspręsti ir kaip biudžeto prieimimo procedūroje galima bandyti išspręsti tas problemas. Taigi, iš tikrųjų daug kalbėjau, bet mintis aiškia. Aš manau, kad šį klausimą sprendžiant, aš jums visiškai pritarsiu. Ačiū, ponė Keller. Also... Ačiū. Aš irgi visiškai uh, pritariu tam, ką uh, pasakė pranešėjas savo pranešime. Galbūt tik tai nedidelius uh, pakeitimus norėčiau pasiūlyti, kad, kad būtų sugriežtinta truputėlį pranešimo kalba tai vienas dalykas, kurį mes, kurį mes turime apsvarstyti, tai ar CEPOLAS, ar kitos agentūros, apie kurias kalbame. Mes kalbame 2009 metų e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Todėl e, e, galbūt, jeigu iškilo kokios problemos 9 metais ir galbūt jos pasitaisė 10 metais. Aš manau, į tai mes turime ašvelgti dėmesį. Ir uh, jeigu agentūrų atsakymuose e, dabar pažiūrėsime, tai iš tikrųjų jos bando pagerinti situaciją. E, jos buvo įvertintas jau audito rūmose, atliktose vertinimuose. Ir būtų labai neblogai e, pastebėti, kad agentūra pasakė, kad pagerins situaciją, kad pagerinimai yra jau vykdomi, Tačiau reikia palaukti, kol e, auditorumai juos patvirtins ir įvertins. Taigi, būtent tai norėčiau pasakyti, kad vis dėlto galime pažvelgti ir į ateitį. Ačiū, ponia Matyva. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, peniu pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti Simon atlikus šį didžiulį darbą dėl agentūrų. Aš suprantu, kad laiko turime labai mažai ir Aš pritariu jo sakytai pozicijai ir jo išvadoms apie agentūras. Europos policijos koledžas. Kaip jau ir sakė kolegos, mes kalbame apie 2009 metų biudžeto įvykdymą ir 2010 metais pasikeitė šio koledžo vadovas. Uh, Taigi aš nepritariu komisijos nuomonėje, kad e, dabar galima teikti, jog naujas vadovas daug ką padarė tam, kad e, padėtis būtų pagerinta koledžia. Tai toks pareiškimas negalioja, nes mes kalbame apie 2009 metus. Ir e, šiuo klausimu aš pritariu pranešėjui. Mes daug kalbėjome apie šią agentūrą ir aš manau, kad mes turime kalbėti apie 2009 metus O klaidų buvo padaryta labai daug ir tė, negalime patvirtinti 2009 metų biudžeto vykdymo, įvykdymo, tikėdamiesi, kad 2010 metais buvo padaryta daug pažangos. Aš manau, kad Europos komisija neturi balsavimo teisės ir tai dėl to kyla problemų. Ir aš manau, kad administracijos administratorių taryba taip pat susiduria su problemomis, mes apie tai jau kalbėjome ir e, taip pat nemažai buvo kalbėta ir apie tai, kad e, valdymo e, taryba taip pat netinkamai vykdė savo darbą. Problemos kilo ne vien dėl vadovo. Ne, taigi daugybė pareigūnų netinkamai vykdė savo pareigas. Ir aš manau, kad reikia išnagrinėti visą struktūrą. Jei mes reikia keisti iš esmės struktūrą, ar galima tiesiog tikėtis, kad naujas vadovas sugebės įspręsti, įspręsti e, ankstesnės vadovybės problemas. Ir mes turime iš esmės išnagrinėti šį klausimą. Ir komisija turi tą patį padaryti, kadangi tikrai negalime sakyti, kad galėsime spręsti struktūrinės problemas, jei nekeisime pačios struktūros. Mes bus sutilė. Taip labai trumpai norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų palaikymą ir šiltus žodžius. Ir dar keli žodžiai pabaigai apie Sepolį. Kolegos tikriausiai prisimena, kad praeitais metais mes atsisakome patvirtinti 2008 metų biudžeto įvykdymą. Ir tuomet biudžeto kontrolės komitetas praeitą savaitę nusprendė pagaliau patvirtinti Sepolio 2008 metų biudžeto įvykdymą. Ir e, tą e, sprendimą dar turės patvirtinti plenarinėme e, posėdėje visas parlamentas. Kolegos visiškai teisingai kalbėjo apie tai, kad mes kalbame ne apie 2010 metus, bet apie 2009 metus, kai buvo nustatyta, jog pažeidimų buvo padaryta nemažai. Ir todėl aš niekiek nebejoju, kad mes negalime patvirtinti šios agentūros biudžeto įvykdymo. Ir aš manau, kad tai, kaip ir pasakė ponia Matijo, visiškai teisingai suteiks mums galimybę pagalvoti apie šios agentūros struktūrą. Ir reikia pagalvoti, ar nereikėtų jos prijungti prie kitos agentūros, pavyzdžiui, prie Europolio. Dėkuoju, jūs visiškai tai aiškiai išdėstėt savo nuomonę. Ir aš manau, kad mes nusiusime labai gerą žinią komisijos atstovė, norit kai ką pasakyti, matau, prašau. Taip norėčiau kai ką paaiškinti, vieną techninį dalyką. Mes suprantame, kad 2008 metų biudžeto įvykdymas nebuvo patvirtintas, buvo uždarytos ir patvirtintos sąskaitos. Ir dar reikės palaukti galutinio sprendimo ir dėl, dėl 2008 metų. Dar reikės užbaigti darbą su sąskaitomis. Dėkoju. Aš dabar norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galima pateikti iki vasario 3 dienos, ketvirtadienio 12 valandos. Tai reiškia, kad iki šio ketvirtadienio vidudienio galite teikti pakeitimus. Balsuosime dėl šių pranešimų vasario 20 dieną, dėl šių nuomonių. Ir dabar galime perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra prie 12 klausimo prie jungtinių tautų šaunamųjų ginklų protokolo 10 straipsnio įgyvendinimo ir šaunamųjų ginklų jų dalių ir komponentų bei šaudmenų eksporto leidimų sistemos ir importo bei tranzito priemonių nustatymo. Mūsų pranešėja yra ponia Matijo. Libė komitetas paprašė, kad šiam dokumentui būtų taikoma 50-oji taisyklė, tačiau mūsų prašymas buvo atmestas. Ir dabar suteiksime žodį poniai Matijo, po to komisija ir po to pradėsime diskusiją. Taip, ponia Intvelt? Taip, ponia pirmininkė. Aš buvau išėjusi ir gal jūs jau uh, paskelbėte tai, kas man rūpė šio posėdžio pabaigoje turėtų įvykti uždaras posėdis. Ar jis įvyks? Taip, taip, taip, dirbame kaip numatyta. Šeštą valandą turėtume pradėti svarstyti paskutinį šios dienos darbo atvarkės punktą. Tikiuosi, kad mes spėsime jį svarsty, e, apsvarstyti. Gerai, dabar ponia Matie, gal jūs galėtumėt padėti mums ir pristatyti šį dokumentą trumpai. Pirminkė, supratau. Gerbiami kolegos, siūlomas reglamentas e, dėl to, kad ES privalo įgyvetinti e, jungtinių tautų protokolą dėl neteisėto šaunamųjų ginklų, jų dalių, komponentų ir sprogmenų e, gamybos ir kontrabandos. Ir reikia gyvendinti dešimtą šio protokolo straipsnį kuri susijęs su mm, naudojimu šaunamųjų ginklų ir susiekiu iškirsti kelią, kad jie nepakliūtų į trečiasias šalis neteisėtai. E, klau, padėtis e, šiuo klausimu skiriasi valstybėse narėse ir mums e, reikia į, sukurti bendrą sistemą. Aš norėčiau pabrėžti, kad nebus nieko daroma pakenkiant smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kurios veikia šiame sektoriuje Europos Sąjungoje. Mes turėtume neprimti sąlygų, kurios ilgalaikėje perspektyvoje pakenktų ES konkurencingumui. Užtikrinsime e, mažoms ir vidutinėms E, vydom įmonėms tokias pat veikimo sąlygas, kaip ir atitinkamoms įmonėms trečiosiuose šalyse. Noriu pasakyti, kai kurie iš pateiktų e, pasiūlymų dėl apibrėžimų yra e, jau pasenę arba nebeaktualūs. Pavyzdžiui, kai kai kurios kulkų rūšys yra nebeleidžiamos naudoti dėl aplinkosaugos priežasčių, dėl to, e, kokią žalą jos gali sukelti gyvūnams. Tačiau aš sveikinu pasiūlymą ir manau, kad procedūra e, turi būti taikoma e, visoms eksporto procedūroms, siekant, siekiant užtikrinti eksporto teisėtumą. Dabar jau egzistuoja teisės aktai dėl muitinės patikrinimo e, tokiems, e, tokiam eksportui. E, bus e, numatytas leidimas naujame pasiūlyme dėl eksporto, taip pat numatytas laikotarpis 60 kalendorinių dienų, per kurį turi būti išduotas šis leidimas. Taip pat numatyta 120 dienų, per kurias turi įsigalioti šis reglamentas. Aš manau, kad tai nėra realu ir tai yra pernelyg trumpas laikotarpis. Mes matėme jau ir kitų reglamentų atvejų, pavyzdžiui, dėl prekursorių. 18 mėnesių būtų kur kas realesnis terminas. Taigi, man atrodo, kad turėtume ir mes galvoti apie e, termino pratesimą. Dėkoju labai. Ar komisija norėtų pasisakyti? Dėkui, pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti Europos parlamentui už dėmesį reglamento projektui. Pač norėtume padėkoti pranešiai poniai Matiju, taip pat ponui Jekolino, kuris taip pat yra salėje. Žinau, kad jis dirba e, tarptautinės prekybos ir Libė komitete parlamente šiais klausimais. Mes jau anksčiau kalbėjome apie mūsų pasiūlymo tikslus. Pranešėja paminėjo, kad vienas iš svarbiausių yra tikslų ratifikuoti Junktinių tautų protokolą. ES dar to nėra padariusi. Ir jeigu mes patvirtinsime reglamentą, tai turime siekti, kad jis kad viskas būtų padaryta taip, kaip reikia. Laiko turime nedaug, taigi pabrėšiu tik tai, kad mums reikia užtikrinti, kad e, privalomi protokolo elementai būtų įgyventinti, taip pat perkelta protokolo dvasia, mums aišku reikia ir nuseklumo. E, Ji reikia užtikrinti, reikia derinti mūsų pasiūlytą reglamentą su jau galiuojančiais teisės aktai, aktais. Norėčiau pasakyti dar, kad komisija yra labai pasirengusi, pasiryžusi padėkoti tiek parlamentui, tiek tarybai. Mes jau tą darome ir jeigu jums reikia, mes galėsime jums e, suteikti informaciją tam, kad kaip galima greičiau būtų reglamentas patvirtintas. Dėkuoju ponui Marinį, komisijos atstovui. Ar iš tarybos kas nors norėtų pasakyti? Prašom. Ponas Lajos. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešėjai už pasisakymą. Taip pat galiu pasakyti Vengrijos, kaip pirmininkaujančios šalies vardu, kad labai rimtai žiūrime į šį klausimą, labai daug jam dėmesio skiriame. Buvo surinkti dvi posėdžiai šiuo klausimu taryboje ir esame numatę tam tikrų papildomų posėdžių, kad e, dokumentas būtų patvirtintas kaip galima greičiau. Kolega Jakolino, šešėlis panešės, norėtų lik pasisakyti ar ne? Ar norite pasisakyti? Ne kaip šešėlis pranešės pirmininkė. Esu pagrindinėme komitete pranešėjas, tai yra tarptautinės priekybos komitetas. Labai atidžiai išklausiau pasiūlymų ir ponios Matiu minčių. Taip išklausiau, ką jis sakė apie detalius žingsnius, kurių turi imtis taryba valstybės narės. Taip pat nepamirškime saugumo elementų. Kai kurie aspektai labai gerai atsispindi ponios Matijo pranešime ir tikimės, kad jie taip pat e, paklius į mūsų rengiamą pranešimą. Komisija jau sakė, kad kai kurie principai kurie bus gerai apibriežti, turės būti konkrečiai deramai taikomi. Aš kalbu dabar apie nuoseklumą. Tikiuosi, kad rasime pusiausvirą rengdami šį pranešimą Pakeitimus šiame komitete galima teikti iki vasario 3, o tarptautinės prekybos komitete e, terminas yra vasario 4. Dar porą pastebėjimų dėl ponios Matijo minčių. E, tvarkaraštis. Ar turėtų būti kalendorinės dienos ar darbo dienos? Apie tai galvojame mes taip pat. Taip pat galvojame apie tai, kada iš tikrųjų konkrečiai turėtų reglamentas įsigaliojimas. Komisija pradžioje yra pasakiusi keturi mėnesiai, ponia Matijų sako 18 mėnesių. Reikės padiskutuoti šio klausimu su šešėlinės pranešėjais šiame ir tarptautinės prekybos komitete. Dabar kiti nariai, ponia Ana Gomeš. Dėkoju. Norėčiau padėkoti kolegijai Veronik Matiju už pasisakymą, taip pat kitiems kalbėjusiems. Aš skaičiau šį pranešimą ir vis tik tai man kilo nemažai susirūpinimo. E, kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti nuseklumą su Elksinos kodeksu nėra kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti nuseklumą. Ji patvirtino 2008 e, metais, e, buvo patvirtintas tada, kai pirmininkavo e, Prancūzija. Kalbame apie šaudamosius ginklus skirtus civiliniams tikslams ir egzistuoja karinės sritis, bet reikia nepamiršti, kad šaunamieji ginklai įsigyti, pavyzdžiui, medžioklį, yra tie patys ginklai, kurie kitur, pavyzdžiui, Afrikoje tampa masinio naikinimo ginklais, šaulių ginklais. Ir besivystančios šalis gali pasinaudoti tais ginklais. Vaikai atrinkti į karinės grupuotės tokiais ginklais gali pasinaudoti. Taigi reikia užtikrinti nuoseklumą. Mes galvojame apie reglamentą, kuriame bus griežtos sąlygos numatytos e, eksportui ginklų ir turime nepamiršti kitų ginklų, kurie yra eksportuojami. Aš pasakysiu, kad parlamentas labai daug dėmesio skyrė Elksenos kodeksui tam, kad jis taptų privalomąją priemonę. A, aš žinau, kaip viskas yra mano valstybėje, žinau, kad tai vyksta kitose e, valstybėse narise. E, e, vykdoma daug tyrimų policijos E, šiaip yra daug susirūpinimo dėl e, ginklų eksporto leidimo eksportui. Daug pavyzdžių ginklų yra eksportuojama leidus tam tikroms valdžios institucijoms. E, Kur, sakoma, kad tie ginklai yra civilinės panaudos, bet iš tikrųjų jie buvo paskui panaudoti kaip karo veiksmų įrankis. Norėčiau paklausti komisijos, kokia yra jos pozicija. Taip pat norėčiau kreiptis į pranešėją ir e, paprašyti, kad ji nepamirštų atsižvelgti į šį aspektą, nes reikia užtikrinti e, nuoseklumą ypač tokioje nepaprastai jautrioje srityje. O jau kai prasidės uždaras posėdis, mes. Uh, kalbėsime su svečiais, jie jau atvyko ir todėl aš prašyčiau visų kalbėti kuo trumpiau. Panas Ensiu. Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti už šios dokumentus ir kadangi esu socialdemokratų šiandien pranešėjas, norėtų, kad man būtų paaiškintas vienas dalykas. Mes čia kalbame apie civiliams skirtus ginklus. Kalbame ne apie kariniais tikslais naudojamus ginklus, bet apie tuos, kurie naudojami yra uh, užsijimant kokį nors sporto. Taigi labai, labai svarbu yra atskirti kariniais tikslais naudojamus ginklus nuo uh, civiliams poreikiams skirtų ginklų. Labai svarbu yra surasti tinkamą pusiausvyrą tarp neteisėtos priekybos ginklais ir ginklų, civiliams skirtų ginklų gamintojų apsaugos. Mes nenorime, kad šie gamintojai prarastų darbo vietas. Dabartinėmis aplinkybėmis tai tikrai būtų nenaudinga. Jei ES neeksportuos ginklų, mūsų šiuo metu turima rinkos dalis atiteks kažkam kitam. Ir nebejoju, kad tos kitos šalis kels e, ginklų eksportui kur kas menkesnius reikalavimus, negu, negu tai me, darome mes. Aš suprantu, kad nuomonės skiriasi mano frakcijoje šiuo klausimu, bet nebejoju, kad suge, sugebėsime susitarti. Thank you. Um, well, actually, sports weapons are very often used, and school must. Na, aš norėčiau Jums priminti, kad labai dažnai būtent sportui skirti ginklai panaudojami yra mokyklose ar įvykdant, įvykdant žmogžudystės. Man tikrai neaišku, kodėl mes turėtume numatyti kitas eksporto taisyklės civiliams reikmėms skirt, e, skirtiems ginklams. Aš norėčiau jūsų paklausti, priedai yra daug kur rašyta kiti ginklai ir aš norėčiau pasakyti, ką tai reiškia. Final. Mrs. Mateo, do you find it necessary or not? Pane Mateo, ar norėtumėt ką nors pasakyti? No, pas nécessaire. Ne, nieko nenorėtumėt pridurti. Ne. we... Gerai. Tuomet aš norėčiau pranešti, kad mūsų darbo tvarkėje taip pat yra ir 13 klausimas. Tai yra kelionės dokumentų, kurių turėtojai, turėtojai suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir kurios gali būti įklyjuojama viza, sąrašas ir šio sąrašo sudarimo mechanizmo sukūrimas. Pone Fažon yra mūsų pranešėja, tačiau aš norėčiau paprašyti kolegės, ar ji neprieštarautų tam, kad šis praneš, šio pranešimo svarstymas būtų atidėtas e, iki rytojaus, jį galėtume pradėti svarstyti rytoj po balsavimo. Jei jis sutiktų, tuomet mes galėtume iš karto perėti prie 14 darbo tvarkės punkto, tai yra prie uždaro posėdžio, kuriame kalbėsime apie e, vyksančias dėrybas su JAV, Kanada, Australija dėl keliaivių duomenų įrašų susitarimų. Pas mus atvyko Reinhard Prive, mūsų, mūsų svečias, kuris ponas Prybė, atsiprašau, atvyko pas mus, jis pristatys mums komisijos poziciją Ir taip pat kreipiuosi į vertėjus suprasti mūsų sudėtingą padėtį ir pasakyti, kad mes tenksimės neužtemti šio posėdžio, tačiau visko e, visaip gali nu-